Taip pat gavau informacijos iš SRD, ECR ir neprisijungusiųjų frakcijos dėl atitinkamų pakeitimų parlamento komitetų narystė ir delegacijos. Atitinkamas sąrašas bus pridėtas prie posėdžio protokolo. Jeigu niekas neprieštaraus, tuomet laikysime šios pakeitimus patvirtint.